ankstesnio posėdžio protokolo. Remiantis 29 taisyklę antrą dalimi, Europos parlamento nariai iki rydienos e, vidurnakčio, iki, spal, iki e, balandžio 27 dienos gali pateikti prašymą, kad būtų dėl tokių sprendimų balsuojama. Jeigu nebus gal tokių prieštaravimų, tai komitetai galės pradėti tarp institucinės dėrybas. Pagal 46 straipsnio e, antrą dalį noriu paskelbti du pasiūlymus dėl sąjungos akto. Visų pirma, tai yra e, teisės aktas susijęs su ES vidurio ir rytų bei vakarų rinkomis. E, tokį pasiūlymą pateikė Dubravka Šuica ir dar devyni nariai. Daniel Gasper ir devyni kiti nariai pateikė prašymą dėl užsienio investicijų strateginiuose sektoriuose.